So, to... Kolegos, tie, kurie išėdinėja iš salės, prašyčiau jūsų tai padaryti greitai. Ir dabar, pagal įprastinę darbo tvarką, išgirsime balsavimo motyvų paaiškinimo. Mano sąraše yra keletas kalbėtojų. Pirmasis, ponas Gorens. 253 or is 253? Monsieur le Président, oui, oui. Monsieur le Président, est-ce que je peux faire mon explication de vote? Pone pirmininkė, norėčiau pateikti savo balso paaiškinimą. Vakar pirmininkas visai pagristai pabrėžė, kad yra labai svarbu laikytis bendrijos metodo, kurio yra siekiama kad valstybės narės ir ES institucijos būtų įtrauktos į sprendimų prieimimo procedūrą nuo pat pradžių. Finansinė ir bankų krizė su kuria turi kovoti ir apie kurią turi kalbėti ir didysis aštuonetas, e, rodo, kad mes susidurėme su problemomis 2008 metais. E, mes matėme, jog Italija, Vokietija, Prancūzija ir Junktinė karalystė ir tai yra valstybės, kurios įeina į didįjį aštuonetą, nusižengia E, tam principui, bent tai yra bendrijos e, principui, bendrijos požiūrio taikymui. Ir mažosios valstybės, tokios kaip Baltijos valstybės, nebuvo įtrauktos į, e, į sprendimų prieimimo procedūrą. Taigi, ponė komisijos pirmininkė, jūs privalote laikytis šito metodo, tačiau kol kas jo nesilaikėte ir dėl to aš negalėjau už jūs balsuoti. Pirmininkas, yra labai sunku leisti jums kalbėti visiems kolegos, kadangi šurmulys salėje yra didelis. Like to... Prašyčiau tų, kurie nori išeiti, išeiti greičiau ir tyliai, kad mes galėtumėm toliau dirbti. Ponas Krešenzo Rivalinį, prašom toliau. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė. norėčiau pasakyti, kad e, žiniasklaida turi atkreipti dėmesį į mūsų regiono Italijoje bėdas. Aš balsavau už poną Baroso, kad e, su didelė viltimi, kad jisai bus visos Europos, taip pat ir pietų Italijos e, interesų gynėjas. E, Mes priklausome Viduržėmio jūros regionui ir turime daugybę uždavinių ir didžiulių problemų dėl tos geografinės mūsų padėties. Labai svarbu, kad į mus taip pat būtų atkreipiamas dėmesys kaip ir į kitus Europos regionus. Uh, me, į mūsų bėdas taip pat turi būti atsižvelgiama ir taip pat energingai padedama, kaip ir kitiems regionams. 150 regionų Europoje e, egzistuoja. Juose gyvena milijonai žmonių. Ir toliau kalbėsiu napolitanietiškai. <laughs> l'ha già votato. Ah, e le chiedo di essere presente tu. Tai nėra vien tik dialektas, mes turime ir savo literatūrą. Europa, unisce mondi diversi, fa storia, fa post... Noriu pasisakyti už tvirtesnę Europą. Visi regionai yra Europos dalis, mes visi turime dirbti senojo žemino vardan. 150 piliečių, 150 milijonų piliečių iš rytų Europos prisijungė prie, prie mūsų ir jie dabar uždirba 20 kartų daugiau nei anksčiau. Manau labai svarbu, kad Europa paremtų Italiją. Ir kalbėtojas nutraukiamas. Sir, I know you are new. Is... Aš žinau, kad jūs esate naujas narys, bet noriu priminti, kad aiškin, pa, paaiškinant balsavimo motyvus, jūs turite vieną minutę pasisakymui. Kitą kartą to nepamirškite. Toliau, ponas Daniel Hanan. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Tikriausiai mes pripratome prie dabar vykstančio ritualo tuštumo. Mes turėtumėme įsigilinti į tai ir suvokti, kaip visa tai yra tuščia, jog visa aukščiausia valdžia sutelkta į nerenkamos biurokratijos rankas. Juk Europos komisijos narių niek, niekas nerenka ir niekas negali jais atsikratyti. Ir vienintelis demokratinės valdžios aspektas yra balsavimas šiame e, parlamente. Man tai primena m, mm, režimo laikus, kai balsuojama būtent taip. Aš nieko neturiu prieš e, poną Baroso, jis na, yra federalistinis komisijos pirmininkas ir bet kas kitas galėtų būti jo vietoje. Man visą tai primena farsą. Kalbu apie bandymus apsimesti, kad yra kažkoks demokratijos lašelis, su, suteikiant valdžią, e, žm, suteikiant valdžią institucijai, kuri nėra renkiam, renkama. Pone pirmininkė, kitaip negu ankstesnis kolega, aš norėčiau pasakyti, kad aš taip pat susilaikiau pasakiau, nes turiu tam tikrų išlygų dėl pono Baroso, kuris būtų renkamas kaip komisijos pirmininkas. Jis labiau negu kas kitas yra pasiryžęs toliau integruoti ES neretai prieš žmonių Europoje valią. Per ECR frakcijos posėdį jis buvo atėjęs ir paaiškino, kad jis nori išmintingo reglamentavimo. Žinoma, daug kas pradeda bejoti tuo, ką reiškia išmintingas reglamentavimas, bet neretai žmonės mano, kad toks reglamentavimas yra blogas. Arba jeigu nėra jokio reglamentavimo, tada bus protingas reglamentavimas. Tačiau, jeigu jis pasisako už tokį valdymą, gal galėtume pasirūpinti, kad kiekviena direktyva, kurią komisija priima, e, būtų deramai ekonomiškai įvertinama pagal tai, kokį poveikį ji turės. Mes e, žinome, kad priemėme alternatyvių investicijų poveikio direktyvą ir komisija netliko jokio poveikio tyrimo. Ir dabar e, norėčiau paklausti, kaip tokiomis aplinkybėmis galime siekti protingo, išmintingo reglamentavimo. Paprašyčiau pono Baroso dar kartą apie tai pagalvoti. Andrew Toliau Andrew Brun. Aš norėčiau pasipriešinti bendram e, rezoliucijos projektui dėl miškų gaisrų, nepaisant to, kad sutinku su tuo, kad ES valstybės narės laisvanoriškai turi bendradarbiauti iškirzomas kelią gaisrams ir sumažindamos e, jų padarytą žalą. Tačiau aš prieštrauju, kad ES lygių būtų sukurta institucija, kuri atliktų valstybių narių įgaliojimus rytise, kurios nėra būtinos tam, kad šią problemą spręstume bendrai. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į 03, 03. 7 ir 08 dalis bendroje rezoliucijoje. Šiame pasiūlyme e, yra bandoma e, kalbėti apie neadekvatų žmonių reagavimą į stichinės nelaimės. Europos um, apsaugos pajėgos, tokios kaip Europe Aid, turėtų būti čia labiau panaudojama. Kleis. Galiausiai ponas Kleis.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 Ačiū, ponė pirmininkė. Aš susilaikiau galutinai balsuojant dėl rezoliucijos teksto. Aš turiu tam tikrų abejonių, kadangi šis tekstas nors ir apima ir pozityvius elementus, dėl kurių niekas nesiginčia, pavyzdžiui, remti e, paramos priemonės, taikyti paramos priemonės, kovojant su stichiniu nelaimiu, kaip antai gaisrų padariniais, taip pat keistis informacija ir patirtimi pastarieji metai parodė, kad miškų gaisrai yra tokio, tokie visą apimantis, kad e, tiesioginė ir labai sparti parama tapo tiesiog e, privaloma. Tačiau kyla klausimas, ką duos ta atskira Europos, e, tas atskiras kažkoks atskiras Europos pagalbos ar paramos padalinys, kurį siekiama įkurti. Uh, Tai bus papildomo personalo ir papildomos biurokratijos klausimas. Dėkoju. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, paprašyti žodžio ir paaiškinti, kodėl balsavo vienaip ar kitaip? Jei ne, posėdį baigiame. Linkiu visiems skanaus ir susitiksime trečią valandą po pietų. Ačiū. Dziękuję.